mus lydės dar ne vienerius metus. Manau, kad turėtume būti aktyvesni, labiau bendradarbiauti tarp frakcijų. Taip pat reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas tarp, tarp Europos parlamento ir valstybių narių. Pone Mogherini kalbėjo apie Europos e, visuotinę strategiją, girdama ją. E, aišku, yra ir kritikos žodžių. IAS tinklalapis e, vertė atsiprašo, EIVT tinklalapyje yra pateikta visa informacija apie šią strategiją. Ir man kila klausimas, kaip galima visuotinė strategija, neatsižvelgiant į geografinius kriterijus, kaip galima numatyti tam tikrus prioritetus e, be geografinių aspektų. Man atrodo, kad reikalingos e, rezoliucijos, reikalinga ieškoti būdų, kaip stabilizuoti šią strategiją. Tačiau e, teikiant pasiūlymus dėl daugiametės finansinės programos būtina atsižvelgti į šios politikos tikslus. Ir gal mums ir reikia 40 procentų didesnio finansavimo nei buvo anksčiau. Aš manau, kad e, reikia investuoti e, ten, kur yra poreikis. Manau, kad dabar prioritetu tampa uh, E, klimato iššūkiai, juos reikia spręsti skubos tvarka ir būtent šią linkme turime pasistumėti į priekį. Ačiū. Priminsiu, kad reikėtų laikytis jums skirto po pasisakymo laiko. Dabar ponas Marijani, pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Mūsų frakcija idėja mano, kad Europos Sąjunga turėtų būti nepriklausomų tautų sąjunga. E, generolas Dagolis kalbėjo apie tai, tačiau jūsų Europa yra Europa, kuri yra neveiksni neveiksni, nekovojanti su islamo pavojais, su JAV imperializmu. jei liekame pasyvūs, mes kovojame prieš savo interesus. Irano brandolinė programa e, yra grėsmė visiems, o mes neturime priemonių su ją kovoti. Nėra jokių alternatyvių pasiūlymų e, susijusių su uh, prekybos aspektais e, Rusija tampa strateginė priešė, e, todėl ir toliau yra pratesiamos sankcijos, tačiau tai atsiliepia visai diplomatijai, pagaliau Sirijos padėtis. Buvęs užsienio reikalų ministras labai pasistengė, kad islamistai ir vėl rastų prieglopstį, o Prancūzijos ginkluotosios pajėgos Saharoje dabar paliktos vienui vienos. Jūsų pasiūlymai yra silpni ir e, mes nieko naujo nedarome, darome tą patį, ką darėme prieš, prieš 30 metų. Ačiū, ponas Vaimers. Pone vyriausiai įgaliotinė, nesekundai e, vertinant visuotinę ES strategiją nebuvo skirta kovai prieš e, islamo valstybę ar visuotinį krikščionių persekiojimą. Radikalus reikalavimai milijardai eurų e, skatina atskirtį. Ši strategija turėtų užtikrinti ES saugumą, tačiau už, užuot tai padariusi, ES gilina partnerystės, kurios yra visai nereikalingos, kurios e, siekia priešingo rezultato. Ir e, šios um, valstybės toleruoja krikščionių persekiojimą. Artimuosiuose rytuose krikščionys išstumiami iš savo terori, teritorijų Islamo e, kovotojai vykdo krikščionių genocidą. E, prekybos susitarimai e, galėtų sustabdyti islamo ekstremizmą, tačiau tai nevyksta. Mes turime apsaugoti tuos, kurie yra atsidūrę jautrioje situacijoje. Ir jei to nepadarysime, tai kas už mus tai padarys? Dėkoju. Toliau ba, Gūja e frakcijos vardu kalbės e, ponas, ponė Demirel. Prašom. Lab, labai ačiū, ponė pirmininkė, ponas ir ponai. Pone Magarin, jūs kalbėjote apie visuotinę ES strategiją, tačiau tai, ką jūs pasakėte, tai yra labai pavojingas ir degus pageidavimų sąrašas tikriausiai labiausia atstovaujantis lobistų interesus. Jūs norėtumėte e, didesnių e, karinių pajėgumų, norite sustiprinti prekybos koridorius ir numatyti daugiau išteklių. Ir jūs puikiai kalbėjote apie tai, PESCO, e, karinis judumas, Europos gynybos fondas. Tai yra tik keletas pavyzdžių, iliustruojantis jūsų veiksmus. Jūs milijardus investavote ginklavimosi lobistams, 113 milijonų europiečių skursta, o jūs 3. 13 milijardų eurų išleidote žudikiškiams dronams, ginklams, ginkluočių sistemams jūs pamiršote socialinės infrastruktūrą, kurią reikėtų stiprinti. Reikėtų stengtis e, užkirsti kelią karui su Iranu. Tai būtų tikroji strategija, kuri atlieptų ES piliečių interesus, tačiau taip nepadaryta. Dėkuoju ir dar kartą norėčiau priminti Jums, kad privalu laikytis Jums skirto kalbėjimo laiko, nes e, aš E, jei to nedarys, tai versite mane imtis veiksmų, kurių aš nenorėčiau imtis. Dabar žūtė sutikimas ponui Nathan Jill. Vos devinių balsų persvara šiandien parlamentas e, išrinko iš vienos kandidatės vieną laimėtoją - Uršulą Vanderlėją. Man atrodo, kad e, ji gavo šią darbo vietą tik dėl kažkokių užkulisinių susitarimų ir Nepaisant to, kokius klausimus jį pateikdavome, jį kalbėjo tik apie uh, tai, kad reikia daugiau Europos. Jis be abejo kalbėjo apie tai, kad svarbu sukurti ir ES armiją, tačiau taip pat kalbėjo apie tai, kad ES uh, e, bus atsidavusi NATO partnerė. Tačiau koks yra pasirinkimas? Negalima joti ant dviejų žirgų vienu metu. Uh, Man atrodo, kad e, Junktinė karalystė niekada nesisakys savo suverenumo, įskaitant ir savo e, ginkluotųjų pajėgų. Borisai Johnsonai, Toriai, turėkite menyje štai ką. Jeigu atsisakysite mūsų ginkluotųjų pajėgų ir pasirinksite ES armiją, tada Britanijos elektoratas, Britanijos e, rinkėjai tikrai nubaus jūs per būsimus rinkimus. Dėkoju, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Šuica, prašome, vieną minutę. Ačiū labai. Pone Mogerinė, Turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad šiandienos diskusijos dėl visuotinės strategijos e, ženklina ir naujosios parlamento kadencijos pradžią. Aš palaikysiu bet kokią sistemą, bet kokią tai tvarką, kuri bus pagrista žmogaus e, teisėmis, ir kitais svarbiausiais principais, tokiais kaip teisės viršinybės principas. Reikia suvokti, kad šiandienos pasaulis yra pasikeitęs, dabar nebe 2016-ieji. Labai svarbu panaudoti visas tas daugia šalės platformas, kurias minėjote. Reikia išnaudoti visas savo galimybės siekti, kad saugumas, e, taika būtų užtikrinti. Be abejo, politinė valia yra itin svarbi, tai gali duoti apčiopiamų rezultatų, reikia intensyvesnio bendradarbiavimo, daugiau partnerysčių. Puikiai suprantame, kad ir mūsų piliečiai to tikisi iš mūsų, jie nori stipresnės Europos, daugiau Europos nori matyti. Ir To be abejo tikisi ne tik ES piliečiai, tačiau ir likęs pasaulis. Naturalu, kad ES projektų neretai yra abejojama, tačiau mūsų darbas yra užtikrinti taiką ir demokratiją. O reaguojant į tai, ką sakė prieš mane pasisakęs kalbėtojas, uh, Man atrodo, kad e, labai svarbu užtikrinti demokratijos išlaikymą. Pone Santos, vieną minutę. Dėkoju. Trejus metus buvo mm, rengiama e, visuotinė e, strategija ir norėčiau pasveikinti ponę Mogerinį su rezultatais, kurie buvo pasiekti. Taip, saugumo ir gynybos politika buvo sustiprinta, e, taip pat e, buvo teikta parama Ukrainai, e, taip pat taikos procesams Kolumbijoje buvo teikta mūsų parama. Be abejo, galima tobulėti ir toliau. Reikia nepamiršti tų išorinių ir vidinių migracijos matmenų. Tokios programos kaip operacija Sofija davė tam tikrų rezultatų, tačiau dėja nebuvo pasiekta uh, nebuvo pasiekta šimtaprocentinių rezultatų. Tikrai ir toliau matome, kaip žmonės miršta prie mūsų sienų. Vien todėl, kad kai kurios valstybės narės atsisako įgyvendinti tarptautinius prieglopščio teisės aktus. Migrantai yra sulaikomi mm, e, centruose Libijoje, kur jie yra kankinami, kur su jais elgiamasi tiesiog nežmoniškai. Tad ta visuotinė strategija turi padėti mums užtikrinti, kad ES e, įgyvendins e, tuos įsipareigojimus, kuriuos prisijėmė. Ačiū. Dabar žodis ponui Kiučiuk, vieną minutę prašau. Pone vyriausioji galiotinė, norėčiau padėkoti už jūsų nuolatinį dalyvavimą mūsų e, plenarinėse sesijose. Ir ES visuotinė strategija, e, kurios e, sukūrimas yra labai svarbus žingsnis, yra susijęs su strategijos pavertimo konkrečiai žingsniais. Deja, kalbant apie ES saugumą ir gynybą, stebime nemažai vykstančių konfliktų ir Taip, nemažai pastangų dėjame e, tose šalise, tačiau kalbant apie Siriją, Libaną, Venezuelą, reikia e, siekti dar daugiau, ieškant varių sprendimų, sprendžiant tas krizės. Be to, ES neturėtų užsimerkti e, prieš e, tas šalis, kurios e, turi panašias vertybės kaip ir mūsų, nori tapti mūsų šeimos dalimi. Pavyzdžiui, Balkanų e, šalis. E, Taip, e, tikrai nemažai reformų buvo atlikta, tačiau reikia dar e, labiau sustiprinti tų šalių pasiryžimą ir demonstruojama norą tapti ES valstybėmis narėmis. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį ponui Bergui. Labai ačiū, pane pirmininkė, pane vyriausiai galiotinė. Suncu rašė lai tavo planai būna tokie neižvelgiami kaip tamsiausia naktis, o atėjus laiko kirsk kaip žaibas. Manau, kad visuotinė strategija e, sužlunga, jei galvojama apie tą antrąjį e, išminties posakį. Ir iš ties iškyla klausimas, kaip galima šią strategiją globaliai įgyvendinti. Jo labiau, kad pasaulis e, tapo sunkiai suvokiamu. Kalbant apie Rusiją ir JAV, panašu, kad gimsta konfliktas. Be to, daugelis e, europiečių labai sunerime dėl didelių migrantų skaičių. Panašu, kad e, ši strategija nesprendžia šios problemos. Reikėtų sukurti tokią strategiją, kuri būtų paremta mūsų piliečių interesais. Reikia siekti, kad mūsų santykiai su svarbiais veikėjais, tokiais kaip Rusija ar JAV, klestėtų. Ir pagaliau turėtume vykdyti e, realią 21 amžiaus politiką. So, Labai dėkuoju, toliau vieną minutę sutikime ponui McAllister. Dėkuoju, ponė pirmininkė, vyriausioji galiosinė, gerbėjai kolegos. Praėjo treji metai, o penki ES visuotinės Europos e, strategijos prioritetai nustatyti 2016 metais tebelieka tai aktualūs. Stabili kaimarystė, tai integralus požiūris į krizės, e, bendradarbiavimas ir veiksminga. Da, veiksmingas valdymas. Aš džiaugiuosi, kad dabar kalbama apie stipresnį karinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir apie tai, kad, dėl, ir kad kalbama apie mūsų karinį gynybinį savarankiškumą, autonomiškumą. Bet tą strategiją dar galima būtų tobulinti. ES be kita ko turėtų geriau derinti savo įvairias politikos rytis, naudotis e, įvairiomis diplomatijos, e, e, išorės veiksmų ir vidaus veiksmų politikomis priemonėmis. Taip pat turime sustiprinti mūsų išorės finansavimo priemonių lankstumą ir taip pat nu, turime priimti sprendimus pagal kvalifikuotos daugumos principą dėl tam tikrų BSGP klausimų. Ir džiaugiuosi, kad ką tik išrinkta ponia von der Leyen minėjo tai savo kalboje ir aš dėkoju poniai Mogherini už tai, kad ji rūpinasi tuo, kad visuotinė ES strategija būtų gerai įgyvendinta. Dėkoju. Toliau ponas Benifei. Dėkoju, penė pirmininkė. Jūs, ponė vyriausioji galiotinė, da, vykdote savo da, labai sėkingą darbą tarptautinio konteksto sąlygomis ir da, mes matome, kad da, kai kurie Salvini vadovaujamos lygos atstovai palaiko labai glaudžius santykius su Maskva ir gauna iš jos finansavimą. Ir mes žinome, kad mes turime stiprinti savo atsparumą, gerbti žmogaus teisės, ginti mūsų vienybę. Ir anksčiau mes rėmėmės tik tai NATO. Ir turime dabar sakyti klausimą, ar stu, stiprinti savo autonomiškumą, ar ir toliau pasikliauti kitais. Ir čia reikia kalbėti apie mūsų pagrindinės vertybės. Ir Italijoje paaiškėjo tikrai siaubingi faktai, bet e, ir dėl kitų priežasčių situacija yra labai e, reikali, e, reikalingi mūsų veiksmai. Turime pagalvoti iš tikrųjų apie tai, kokias politinės jėgas finansuoja Maskva. Visiškai negalime taikyti su to, kas vyksta, nes tai kelia grėsmę tiek mūsų bendrijai, tiek tarptautiniai e, bendruomeniai. Dėkoju. Toliau ponas Gueta, prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Nepaisant tikrai jūsų įspūdingų pastangų ir da, e, uh, E, labai sėkmingo darbo, dėl, e, su to jūs sveikiname. Europos diplomatijai vis dar sunkiai e, sekasi įveikti nacionalinių diplomatijos tarnybų pasipriešinimą. Ir tai yra tikra problema, tai ypač dabar. Europos Sąjunga dabar nori kurti gynybos sąjungą ir mes norime turėti bendrą savo interesų ir vietos pasaulyje gynybo E, gynimo viziją. Ir jūs dirbate šiomis sąlygomis. Kaip jums atrodo, ar jūsų vadovaujama tarnyba galėtų kaip prioritetinį, e, prioritetinę nuštutį nustatyti štai ką? Vidutinės ir ilgalaikės trukmės prioritetus, antra, da, nustatyti kokios bus konvergencijos užtikrinimo priemonės ir kokiais, e, ir konkrečius žingsnius ir etapus, kurie reikalingi tam, kad visus tuos tikslus galim būtų įgyvendinti. Dėkuoju. Toliau ponas Milan Mon, prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė. ES saugumo strategija parodo, kad mes iš tikrųjų turime turėti labai aiškiai išorės veiksmų politiką. Mes gyvename da, labai sudėtingame da, pasaulyje kuriame veikia daug įvairių daug galios trau, ir traukos centrų, negalime veikti vien savo jėgomis. Mums labai dažnai reikia politinės valios, kad galėtume de, labiau susitelkti. Deja, ES da, dažnai kenčia nuo pernelik didelio susiskaldimo. Pernelik ilgai užtrunka priimti svarbius sprendimus, Tai pirmiausia yra dėl to, kad sprendimai turi būti priimti vienbalsiai. Todėl kvalifikuotos daugumos klausimas yra nepaprastai svarbus. Mes žinome, kad dėrybos kartais taryboje būna labai sudėtingos. Mes be abejo turime bendarbiauti su NATO, bet ir kartu turime stiprinti ir savo gynybos pajėgumus. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Kaldjurant. Pane vyriausiai galiotinė, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, ką Jūs pasakėte ir už Jūsų atsidavimą šiam darbui. Ir norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į vieną labai svarbų visuotinės strategijos dalyką - kibernetinės saugumas. Kibernetinės saugumas yra labai aktualus. Mes turime priešintis kibernetiniam, kibernetinėms rizikoms ir kartu užtikrinti, kad kibernetinės erdvė būtų atvira. Uh, ES ėmėsi kelių svarbių žingsnių. Mes turime kibernetinio saugumo strategiją, kibernetinio saugumo įrankių priemonę, plėtojamas kibernetinio saugumo dialogas. Bet dar daug ką reikia padaryti. Aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į tris dalykus. Pirmiausia, ES turėtų aktyviau veikti pasaulyje. Mes turime da, rodyti pavyzdį kitoms šalims diskusijose kibernetinio saugumo klausimais. Antra, ES turėtų aktyviau ginti tokią kibernetinę erdvę, kurioje būtų užtikrin, remiam laikomasi konkrečių taisyklių. Ir turime kurti kibernetinius teisės aktus. Ir trečia, mums reikia, kad kibernetinės saugumas būtų įtraukus. Turime išgirsti savo partnerius ir su jais bendradarbiauti. Labai dėkoju. Toliau žodis suteikiamas ponui Paet. Vieną minutę, prašome. Ah, Mėla Federika Magerinė, gerbėjai kolegos, iš tikrųjų ah, yra daug sričių, kur ES galėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį. Ar tai būtų Junktinių tautų ah, saugumo taryba, ar tarptinio baudžiamo teismo veiklos rėmimas, ar kitos sritis. Be to yra nemažai iššūkių ir ES viduje. Ir ES turi su jie susitvarkyti tam, kad mes galėtume veiksmingai veikti pasaulyje. Bendraus saugumo ir gynybos politikos stiprinimas yra tikrai labai svarbus ir daug kas buvo padaryta nuo to laiko, kai prieš keliarius metus buvo patvirtinta visuotinė ES strategija. PESCO, Europos gynybos fondas, kiti dalykai. Kibernetinė erdvė ir kibernetinės saugumos. Visą tai yra svarbios temos. Deja, klimato e, kaita veikia ir tuos regionus, apie kuriuos anksčiau nekalbėjome, pažiūrėjau, Arksijas regioną. ES turi d, turėti labai aiškę strategiją dėl Arksijas regiono. Dėkuoju. Labai ačiū. O dabar aš suteiksiu žodį poniai Zovko vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama vyriausiai galiotinė, aš džiaugiuosi ES pasaulinės strategijos įgyvendinimo ataskaitą. Ir e, Europos užsienio politika yra e, mūsų visų bendras pasiekimas pastaraisiais metais. Svarbiausia, mes ir toliau turime nenustoti veikti ir investuoti į šią sritį. Žinant, kaip pastaruoju metu keičiasi tarptautinė aplinka, e, suprantame, kad ES turi įgyvendinti šią toli siekiančią strategiją, kad mes atremtume visus šiandien iškylančius iššūkius. Ši strategija e, turi pagrysti tarptautinę tvarką, kurios pagrindas yra teisingumas. Visame pasaulyje turime stengtis prisidėti prie subalansuoto daugia, e, pluralizmo įtvirtinimo. E, Aš tvirtai pasisakau už santykių su rytų ir pietų kaimynais stiprinimą. Mes turime sutelkti dėmesį į šią sritį, ypač su vakarų Balkanais bendraudami. Taika ir stabilumas neturėtų būti suvokiami kaip savaime egzistuojantis dalykai. E, pasirengimas tų valstybių plėtrai, e, tų valstybių įstojimų į ES turi būti svarbus ir to regiono, ir ES e, interesams. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Pikula, minutė 30. Thank you, Mr. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamoji vyriausiai galiotinė. Labai daug ką nuveikėme per pastaruosius trejus metus, kurdami Europos gynybą. Ir jums, jūsų tai yra nuopelnas, todėl aš noriu Jums padėkoti. Taip, per pastaruosius metus mes pasiekėme daugiau apie grįžtį su dešimtmečius. Uh, pademonstravome, kad su politinė valia ir vienybė galime daug ką nuveikti. Žengėme daug rinksmų žingsnių, kad Europos gynyba taptų veiksmingesnė. Mes optimalizavome išteklius, geriau apsaugome savo piliečius ir užtikriname ES vaidmenį pasaulyje. Irano brandolinio susitarimo reikšmė yra nebejotina. Čia mes turime daryti viską, ką galime, kad tas sustarimas būtų išlaikytas. Taip pat aš norėčiau e, pagirti kitą Presma susitarimą, kur ES atliko labai svarbu vaidmenį. Aš žinau, kad taryba e, pat, turi pateisinti savo pažadus ir galbūt jau šiais metais pradėti dėrybą su Makedonija ir Albanija. E, mes neturime nepamiršti ir daugia šalės tvarkos reikšmės. Taip mes galėsime e, sutvirtinti savo pasiekimus, kad jie tarnautų ateičiai. E, Žinoma, turi būti suteikiami derami ištekliai šiam konkrečiam tikslui. Europos, uh, Europa turi išlikti labai svarbi nes yra svarbi tarptautinė veikėja, humanitarnės pagalbos teikėja ir ji turi prisidėti prie taikos ir bendarbiavimo su sąjungininkais įtvirtinimo. ES prisideda prie taikos ir žmogaus orumo įtvirtinimo daugelėje pasaulio dalių. Ačiū. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį Aleksandrovui Jordanovui. E, vieną minutę, prašom. Gerbiamas ponė pirmininkė, e, gerbiama ponė Morgerini, Rusijos federacija ir toliau išlieka grėsmė ne tik Bulgarijos nacionaliniam saugumui, bet ir visos ES saugumui. Okupuotasis Krymas tampa uh, agresijos šaltiniu. Rusijos hybridinės karo grėsmė e, kaip damoklio kardas yra Europos visos saugumui. Europos saugumui yra labai svarbus pasienio regionai. Mes turime sutvirtinti Europos integraciją su vakarų Balkanais. Aš tvirtai tikiu, kad ES priims tik NATO valstybės narės. Tačiau tai yra labai svarbus ženklas ir tai yra labai svarbus ženklas Serbijos Respublikai. Plėtros politika e, turi prisidėti prie pokyčių. Apibendrinamas galiu pasiūlyti, kad bendroje strategijoje būtų akcentuojamas ryšys tarp Vakarų Balkanų narysės NATO ir jų patekimo į ES. Ačiū uždėmesi. E eh, Dėkoju. Procedūra prašau žodžio. Buvo pateikti keturi e, prašymai pasisakyti. Visų pirma, Nina Džil. Pus minutė laiko. Dėkoju, pirmininkė, vyriausioji galiotinė. Aš e, džiaugiuosi e, trečiaja pažangos ataskaita. ES e, vienybė užsienio reikalų klausimų srityje yra labai svarbi, nes tai Taip mes atsidursime tame pačiame lygmenyje su kitais e, pasaulio lyderiais. Bet yra daug iššūkių, kaip, kuriuos minėjote jūs. Tikrai mums reikėtų daugiau dėmesio saugumo srityje, bet taip pat ir reikėtų daugiau apsaugoti daugia šališkumą. Reikėtų reformuoti e, tarptautinių organizacijų sistemą. Bet man tvarusis vystimas e, tikrai yra labai svarbus. Jis turėtų būti šios strategijos dalis. Manau, kad taip pat labai svarbu, kalbant apie globalę strategiją, kad Europa žiūrėtų plačiau į, pavyzdžiui, į Kiniją, todėl kad Kinija kelia pavojų daugia šališkumui, jie elgesi vis agresyviau. Afrikoje, didžiojo e, ramio vandenino regione ir panašiai. Manau, kad tikrai labai svarbu į tai atkreipti dėmesį. Taip pat turėtume įtraukti Indiją, Japoniją, Kanadą ir Australiją, todėl kad šios šalys prisideda prie daugiašališkumo gynimo ir jie pritarė mūsų vertybėms. Jums pateiksiu klausimą raštu. Dėkoju. Kolegos, prašau, laikykitės nustatyto laiko, antraip negaliu sutikti žodžio kitiems. Žodis ponui Horvus. Mes, Britų liberalų demokratai, manome, kad Europos Sąjunga yra tikrai svarbiausias taikos projektas Europos istorijoje. Bet mes taip pat turime lyderiauti ir taisyklių, tarptautinės tvarkos taisyklių, e, bendradarbiavimo, pasitikėjimo, bendradarbiavimo viso pasaulyje srityje. E, ir būtent šiai tvarkai, kuri paremta taisyklėmis, kyla pavojus dėl Kinijos e, elgesio, dėl Putino e, elgesio. Taip pat ir dėl to, kad vis labiau nepas, negalima pasitikėti ir jungtinėmis Amerikos valstijomis. Pavyzdžiui, Trumpui atmetus sustarimą su Iranu, kuriam, kurį jau pasirašė ES ir kiti pasauliniai veikėjai. Manau, kad Donaldas Trumpas tikrai kelia pavojų susitarimui ir netgi skatina mm, e, atominį ginklą ir jo kūrimą. Taigi ES turėtų skatinti dialogą ir taikinimą turėtų skatinti dialogą ir turėtų ginti šį sustarimą. Dėkoju. Ponas Horvudai, jums yra klausimas pagal minos kortelės procedūrą iš pono Rolando. Ar sutinkate atsakyti? Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau paklausti Horvado štai ko. Ar jis pasiruošęs komprom, ko, siekti kompromiso E, atsisakant saugumo, e, kuris buvo užtikrintas per pastaros 20 metų, e, daugiau dėmesio skiriant santykiams su JAV. Niekas nebejojo NATO, NATO veiksmingumu, todėl kad mes turime pasitelkti ir uh, struktūruotą ES gynybos bedarbiavimą ir NATO tam, kad galėtume sureaguoti iššūkius. Bet Donaldas Trumpas vis dėlto yra NATO dalis ir jo požiūris yra artimesnis jūsų partijos požiūriui. Dėkoju, suteiksiu žodį poniai Lopes Aguilar. Ponu. Lopes Aguilar. Dėkoju. Šiandien Europos parlamentas e, balsavo už Uršulą von der Mayer. Tai reiškia, kad ir jūs pakeis Josep Borel. Aš norėčiau pas, pasidžiaugti jūsų pastangomis. Jūs visada atsižvelgėte į strategiją, ES globalią strategiją. Mes Ispanijoje sakome, kad kalbant apie strategiją, nereikia apie ją kalbėti, jos aiškinti, reikia ją įgyvendinti. Mes turime įgyvendinti dar strategiją, kuri yra susijusi su Afrika, su aplinkosauga, aplink, demografiniais, žmogaus teisų ir migracijos klausimais. Mums reikia ES, kuri e, eitų link Afrikos. Jeigu ES neegzistuotų, reikėtų ją išgalvoti. ES turi suteikti šansą veikti ir Afrikoje. Dėkoju. Suteiksiu žodį ponui Words. Um, president. Pirmininkė, norėčiau labai aiškai uh, pasakyti, uh, apie tai, ką antieuropietiški nacionalistai e, kalbėjo. E, ksenofobi, ksenofobinis, e, ksenofobiniai pasisako, ksenofobai pasis, pasirodo nežinantis situacijos ir ir jis iš Somalio negali patekti per sieną pat, e, patekti e, pabėgėliai. Ir Britų pareigūnai, kurie man tai pasakė, e, baiminosi Brexito prospekto, nes jis bus žalingas globaliam saugumui. Be to, parlamentas Gil atrodo yra apsimeta esantis Britų čempionas, tačiau dėja taip nėra. Ir jų pat jie perėjo į didžiulę patriotinę kampaniją vardan likim, Junktinės karalystės pasilikimo Europos Sąjungoje. Dėkoju. Ponas Ward. Dėkoju. Per pastaruosius 18 metų Junktinių valstijų režimas ir vakarų rėmėjai e, daugelį pasaulio e, šalių sukėlė krizę Afganistane, Irake, Irane, e, Sirijoje, Libijoje, Jemene, Pakistane. Ir nėra jokių argumentų dėl jų veiksmų ir dėja Europa buvo per tyli ir paiminosi juos pasmerkti. Nėra jokių argumentų. Uh, E, kodėl ten vyksta tokie karai. Ir dabar e, prieš Iraną yra vykdoma agresija, yra taikomos sankcijos, o tai yra karo forma. Ir viena iš baisiausių karo formų šiandieną. Ką dėl to daro Europa? Ar norite, kad Saudo Arabija ir Izraelis į e, Junktinės valstijas įstumtų į karą su Iranu? Gražinkite Iranai tarptautinę bendruomenę, Iranui reikia taikos, o ne karo. Dėkoju. O dabar baigiame spontaniškus pasisakymus ir e, aš mielai suteiksiu žodį e, Frederikai Mogerinė ir paprašysiu atsakyti į E, komentarus. Visų pirma, dėkoju tiems, kurie įvertinote ne tik mano pristatytą globalią strategiją, tačiau taip pat dėkojame e, už parlamento indėlį ir už visą nuveiktą darbą ir per ankstesnę parlamento kadenciją. Taip pat noriu padėkoti tiems, kurie pabrėžėte poreikį palaikyti, sustiprinti šitą darbą, tačiau taip pat e, būti nuosekliems primančios sprendimus. Ir e, norėčiau pradėti nuo e, pačios skubiausios temos, kurią turite prieš save. Jeigu norite veikti nuosekliai, tai reikia turėti rimtą ir solidų patikimą globalų žaidėją Europos Sąjungoje. Ir e, jūs kalbėjote, kokie yra prioritetai. Viena iš mūsų pagrindinių e, atsakomybės ryčių yra daugiametė finansinė per e, programa. Paminėsiu kelis skaičius. Dėl kitos DFP buvo pateiktas pasiūlymas, komisija siūlo padidinti lėšas e, ES išorės veiksmų e, sričiai, bent jau 30 procentų. Dėl to, kad pasaulyje yra daug netikrumo ir mūsų partneriai išvelgia į Europą, ieškant patikimo, nuspėjamo partnerio, su kuriuo galima bendradarbiauti, kažko, kas visada investuos į e, taiką, demokratiją ir taip toliau, tačiau tam reikia išteklių. Taigi aš tikiuosi, kad jūs dirbsite šią linkmę per ateinančius mėnesius ir ypač atsižvelgsite į tą pasiūlymą, kurį mes pateikėme. Jis padidino 33 procentais lėšas Afrikai. Tai labai svarbu. Mes smarkiai suintensyviname savo darbą su Afrika. Tačiau mes taip pat kalbame ir apie partnerystę, humanitarnę pagalbą e, ir taiką bei saugumą, o tai turi būti mūsų darbo centre ateityje. Yeah. 25 procentai šitų lėšų yra skirtos klimato kaitai. Ir aš labai tikiuosi, kad tą taip pat galima bus palaikyti ir per kitą diskusiją dėl DFP jūs tai pabrėšite. Aš nepakalbėsiu dabar apie Iraną dėl to, kad šiandien vėliau konkrečiai šiam klausimui bus skirta diskusija. Jeigu jūs norite pasilikti ne, iki vakaro, mes kalbėsime apie Persų įlankos saugumo situaciją, tačiau taip pat pabrėšiu, kad mums visiems kolektyviai yra be galo svarbu rasti būdą, kaip mes išlaikysime situaciją Irane ir kad e, Persų įlankoje situacija nesieskaluotų. Pats svarbiausias dalykas ES yra užtikrinti saugumą. Ir kaip minėjau, klimato kaita ir klimato veiksmai santykiai bei diplomatija yra vienas iš mūsų kitų prioritetų, kuris labai aiškiai yra nurodytas mūsų darbe. Taip pat ir internetinis saugumas ir karinės, karinis saugumas. Mes tai labai gerai žinome ir taip pat šioje srityje. Strategijoje yra pateikti keli veiksmai ir manau, kad ateityje jie sėkmingai galės būti gyvendinti. Taip pat norėčiau paminėti keletą kitų punktų. Pirmiausia, kai kurie iš jūsų minėjote, jog reikia užsitikrinti patikimą plėtros politiką. Aš asmeniškai manau, kad e, man labai svarbu suteikti patikimą perspektyvą dėl plėtros vakarų Balkanams. E, man ta, per, ta žodis net perspektyva skamba mm, neitin e, gerai. Labai svarbus tai yra klausimas dėl to, kad mes norime suvienyti savo kontinentą. Ir aš manau, kad mes ypatingai turime dabar atidaryti e, naujus dėrybos skyrius su Šiaurės Makedonija ir Albanija artimiausių metų. Ne, artimiausiais mėnesiais. Tai yra investicija į visų mūsų saugumą. Taip pat Aš matau, kur galima būtų pasitempti įgyveninant darbą migracijos srityje. Aš e, disk, keletą kartų kalbėjau apie tai ir kai kurie iš jūsų minėjote tą puikų darbą, kuris buvo e, pradėtas vykdyti dėl operacijos Sofija. Buvo labai daug darbo nuveikti ir aš prisimenu, kai prieš penkerius metus atvykau, tai migracija iš viso nebuvo e, išorės veiksmų dalis ES, tai buvo dalis vidinės vidinio darbo. Ir aš manau, kad mes galime užmėgsti gerą partnerystę su kilmės e, valstybėmis. Mes e, turime puikų bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis ir e, agentūromis ir taip pat tuo pačiu metu turime, palaikome tvarų santyki su savo partneriais. Kalbant apie operaciją Sofiją, mes pradėjome sėkmingai dirbti, e, susekdami e, kontrabandininkus, prekiautus žmonėmis, gelbėdami e, gyvybės jūroje, taip pat įgyvendindami politiką dėl Libijos. Labai gaila, kad kai kurios valstybės narės per vadovų tarybą nusprendė patraukti savo karinį laivyną iš viduržėmio jūros ir tai tikrai mūsų veiksmų nepadaro labiau patikimų. Aš tikiuosi, kad e, kai kurie elementai per ateinančius kelis mėnesius padės atstatyti mūsų situaciją dėl buvimo jūroje. To labai reikia, ypač sprendžiant situaciją Libijoje. Ir ypač efektyviai kovojant su žmonių pervežėjais, e, kontrabandininkais. Ir beje, kai kurie iš jūsų kritikavote tai, jog militarizuojama ES saugumo tikslais. Labai aiškiai turiu pasakyti, kad ES būdas užtikrinti saugumą niekada nebus susijęs su agresija. Kai kurie iš jūsų sakėte, kad ES yra taikos projektas, kuris istorijoje buvo sėkmingiausias. Ir mes, mums pavyko įveikti savo pačių krizę. Ir remdamiesi šią patirtimį mes turime padėti savo partneriams, e, jiems ieškant demokratijos ir taikos ir žmogaus teisių. Ir aš e, manau, kad ES kariškiai, vyrai ir moterys, taip pat e, civilinės saugos pajėgos padeda mums per mūsų misiją. Mes palaikome savo partnerių valstybių demokratinės institucijas ir Tai yra institucijos, kurios užsitikrina saugumą ir gynybą ir jos lydi jungtinių tautų taikos pajėgas ir padeda funkcionuoti institucijoms susijusioms su saugumu ir gynyba labai sunkiomis aplinkybėmis. Ir a, tokiose, tai yra tokiose šalise kaip Nigeris, Malis ir taip toliau. A, ir be ES uniformuotų pareigūnų šiuose šalyse saugumo situacija būtų dar blogesnė. Tad mūsų atlikas, atliktas darbas niekada nėra skirtas agresijai ar grėsmiai, kaip tik atvirkščiai. Kai kurie iš jūsų minėjote strateginį autonomijos elementą, kurį mes tengiame išplėtoti. Taip, mes norime autonomiškai atlikti šitą kūrėjo vaidmenį. Tad aš tikrai tikiuosi, kad šis kompasas bus naudingas ir naviguojančiais sunkiais laikais. Ir per penkerius savo mandato, savo kadencijos laikotarpius, aš tikiuosi, galėsime dirbti kartu ir su kitomis institucijomis ir kiek įmanoma geriau visų tuo pasinaudosime. Ačiū. Dėkuoju, diskusijos baigtos l'ordine del giorno reca ora la dichiarazione. Darbotvarkėje numatytas e, kitas sąjungos vyriausiojo galiotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai e, pareiškimas dėl situacijos Venezueloje, taigi suteiksiu žodį vyriausiai galiotinė Federikai Mogherini, prašau. Ačiū. Venezuelos žmonės išgyveno ir vis dar gyvena dramatiškomis aplinkybėmis. Humanitarnė padėtis baisi, kasdien tampa tik prastesnė. 7 milijonai venezueliečių e, reikalauja humanitarnės pagalbos. 3,7 milijonai žmonių negauna pakankamai maisto. E, tai suskaičiavo ir e, jungtinių tautų ir pasaulio sveikatos organizacijos. 4 milijonai per staruosius dviejus metus iš valstybės pabėgo. Planuojama, kad ateityje tas skaičius tik didės. Krizė turi milžinišką poveikį visam regionui, skaitant jo stabilumą. Politinių požiūrių vyriausybė e, savavališkai areštavo daug nacionalinės asamblėjos narių ir atėmė jų parlamentinę neliečiamybę. Ne Kapitono Kosta Arrivalo sulaikimas neseniai, e, o jį sulaikė Venezuelos saugumo pajėgos, mano nuomonė yra šokas man ir daugeliu kitų mūsų. Mes iškart pareikalavome kropštojos ir tikrai nepriklausomos e, tyrimo procedūros, kad būtų atkurtas teisingumas ir e, šis kapitonas būtų teisiamas teisme. E, e, Jungtinių tautų e, žmogaus teisų komisaras kartu su mumis atliko tyrimą ir nustatėme, kad žmogaus teisų pažeidimai Venezuela yra labai dažni. Aš visiškai pritariu rezoliucijai ir rekomendacijos juose išvardintus. Aš vakar pateikiau pareiškimą visoms 28 valstybėms narėms, pareikšdama, kad esame pasirengę padėti Junktinių tautų žmogaus teisų vyriausiam įgaliotiniui stengiantis užtikrinti, kad visų Venezuelos gyventojų pagrindinės teisės būtų užtikrintos. Atsižvelgdami į jūsų ataskaitą, mes esame pasirengę pradėti taikyti tikslinės priemonės toms saugum, tiems saugumo pajėgų nariams, kurie vykdo kankinimus ir pažeidinėja žmogaus teisės e, sunkiais būdais. Mm. E, Venezueloje e, nesimama jokių veiksmų. Tik praėjusią savaitę diplomatai ėmėsi kažką veikti. Barbadose praėjusią savaitę buvo atnaujintos dėrybos. Nauji dėrybų e, etapai vyksta kaip tik dabar. Mes žinome, e, kad e, pirmą kartą po mėnesių, po metų yra žengiamas pirminis preliminarus žingsnis teisinga kryptimi link taikių demokratinių pokyčių. Taikių ir demokratinių. Uh, kad būtų užtikrinti laisvi ir patikimi prezidento rinkimai. Aš didžiuojuosi tuo, kad ES čia atliko pagrindinį vaidmenį. Ji e, suteikė šansą diplomatinėms priemonėms. E, tada, kai atrodė, kad smurtas yra vienintelė išeitis ir labai rizikinga išeitis ir Venezuela, ir visam regionui. Bet mes ES reikalavom, kad karinis sprendimas nebūtų pritaikytas. Ir bet kokios išvados, e, bet kokie rezultatai turėjo būti pasiekti taikiomis ir demokratinėmis priemonėmis. Todėl ir sukūrėme tarptautinę kontaktinę grupę šių metų pradžioje ir dalyvavo keturios Latino Amerikos valstybės. Tai buvo nepaprastai svarbu. Praėjusią savaitę penktoji valstybė iš Latino Amerikos paprašė prisijungti. Kontaktinė grupė neturėjo tapti tarpininkė dėrybose. Nuo pat pradžios mes apie tai žinojome, nes dėrybos, ypač uh, tokios sudėtingos kaip šios, negali būti uh, E, negali dirbti su valstybių tar, grupių, grupe tar, kaip tarpininkė. Ir mes supratome, kad pagrindo tarpininkavimui tiesiog nebuvo. Taigi ta kontaktinė grupė nebuvo sukurta kaip tarpininkė, tai nebuvo jos paskirtis. Kontaktinės grupės tikslas visuomet buvo pabandyti ir prisidėti prie reikiamų sąlygų sukūrimo, kad būtų galima pradėti prasmingą tarpininkavimą patikimai ir pagal teisingas teisinės priemonės. Aš noriu pabrėžti, kad tuo metu e, eskalacija smurto atrodė neišvengiama. Dabar praėjo keturi mėnesiai ir aš galiu padėkoti kolegoms ir Latino Amerikos ir Europos valstybių ministrams. Taip pat dėkoju visoms komandoms, kurios dirbo e, dieną naktį, tiesiog neto žodžio prasme, per šias dėrybas, e, atiduodamas visas jėgas. Taigi po ilgų mėnesių darbo šiandien atsirado uh, šansas e, taikiai ir demokratiškai išspręsti krizę. Šį mėnesį kontaktinės grupės vaidmuo buvo pripažintas. Visos šalis ir Venezueloje, regione ir tarptautinėje arenoje tarptautinė grupė dabar pripažįsta. Aš pati e, bendradarbiavau su visais tarptautiniais e, partneriais Junktinės Amerikos valstijose, Rusijoje, Kinijoje, Vatikane, Kuboje, Limos grupėje ir kontaktų grupės atstovai sustiko su Venezuelos uh, suinteresuotais asmenimis besilankydami Karakase. Enrique Glezijas, mano ypatingas įsigaliotinis Venezuelos klausimams, praėjusią savaitę lankėsi Karakase ir susitiko su visais svarbiausiais aukščiausio lygio pareigūnais, pradedant e, nuo Nikolas Maduro uh, E, jungtinių tautų atstovais, bet taip pat ir su pilietinė visuomenė, su katalikų bažnyčiai susitiko. Tas darbas buvo būtinas, kad būtų sukurta, parengta dirba politiniam sprendimui. Jokių būdų tai nereiškia, kad ta dirba visuomet ir bus panaudota tik politiniams sprendimams pasiekti. Bet bent jau mes dabar sugebėjome pažaboti karinio smurto eskalavimą. Ir dabar jau ieškome uh, galimų politinių sprendimų. Todėl mes visi kontaktinės grupės posėdėje Kostarikoje prieš kelis mėnesius susitarėme, kad pirmiausia reikia tęsti pradėtą darbą ir intensyvinti politinį darbą ir stengtis įtraukti kuo daugiau tarptautinių veikėjų. Dabar pradėtas procesas kol kas dar labai trapus, tačiau būtent dėl tos priežasties turime daryti viską, ką galime, kad paremtume e, Barbadose vykstančias e, gretutinės dėrybas taikus ir demokratiniai pokyčiai turi gimti pačioje Venezueloje. Niekas jų negali iš išorės primesti, bet mes privalome palengvinti tą procesą visomis turimomis priemonėmis, kaip kad darėme šį mėnesį. Turime labai aiškiai pasakyti, abejonės nėra. Valstybei reikia naujų prezidento rinkimų. E, procesas turi būti laisvas, e, teisingas, bešališkas. Kandidatai turi dalyvauti pagal visas tarptautinės normas rinkimuose ir turi būti gerbiamas nacionalinės asamblėjos prerogatyvos bei visų jos narių imunitetas. Keletas pagrindinių elementų, kurie e, būtini patikimam procesui, išriškėjo per dėrybas e, šį mėnesį. Ir jie yra tokie. Pirmiausia, svarbiausios valstybės institucijos, tokios kaip aukščiausias teisingumo teismas, piliečių uh, labui atstovaujantis turi tarnauti visiems Venezuelos piliečiams. Taip pat mes turime kalbėti apie subalansuotą nacionalinę rinkimų komisiją. Antras dalykas, visi kandidatai turi turėti vienodas teisės dalyvauti rinkimuose, jokių dirbtinų apribojimų negali būti numatyta. Trečias dalykas, rinkėjų registras privalo būti atnaujintas, įskaitant e, būtinybę įtraukti jaunus rinkėjus ir užsienyje gyvenančius Venezuelos piliečius. Ir ketvirtas dalykas, tarptautiniai stebėtojai turi stebėti visą rinkimų procesą, turi jie būti ten ne tik per rinkimų dienas. ES ir visa tarptautinė bendruomenė yra pasirengusi padėti ir buvo pasirengusi visuomet padėti per rinkimų procesą, jeigu tik uh, E, valstybės to prašo, jeigu yra pasiekę, mums yra įmanoma ten patekti. Dabar labai sudėtingas etapas. Gali būti, kad iš jo išplauks taikus ir demokratiškas sprendimas. Šiuo metu darome viską, ką galime, kad tas trapus procesas sustiprėtų ir kad būtų patenkinti Venezuelos gyventojų lūkesčiai. Mes taip pat tikimės, kad tam tikras spaudimas turi būti išlaikytas. Venezuelos e, valdžia turi suprasti, kad status quo nėra išeitis, tai nėra ilgalaikis e, etapas, jis nėra naudingas nei piliečiams, nei valstybei, nei pasauliui. Šiandien, teikdami savo pareiškimus, kuriuos patvirtina visos 28 valstybės narės, labai aiškiai akcentuojame, kad jeigu nebus konkrečių rezultatų per dabartinės dėrybas, ES ir toliau plės pradėtas tikslinės priemonės jas ir toliau taikys. Tuo pat metu mes dar kartą pasakėme, kad tos priemonės galės būti sustabdytos, jeigu bus pasiekta ženklios pažangos atkuriant demokratiją, teisės viršenybę ir žmogaus teisės Venezueloje. O tuo tarpu mes ir toliau dirbsime per kontaktų grupę ir glaudžiai bendradarbiausime su jungtinėmis tautomis, kad užtikrintume visą prieigą prie humanitarnės pagalbos be jokių apribojimų. E, ta, ta pagalba turi gauti ir vietos nevyriausybės organizacijos. Vietoje jau imtasi organizacinių veiksmų, mes jiems padėjome, juos skatinome, paskiriame humanitarnės pagalbos koordinatorių iš jungtinių tautų sistemos. Nuo krizės pradžios mes kaip ES buvome ir išliekome vienas iš didžiausių humanitarnės pagalbos teikėjų Venezuelai, jo žmonėms ir e, viso regiono valstybėms. Mes ir toliau teiksime politinę ir finansinę pagalbą, per įvairias regioninės, tarptautinės iniciatyvas, kad išspręstume e, pabėgėlių krizį, skaitant ir kito procese pradėtus darbus tęsime. Mes labai aktyviai dirbame humanitarnės pagalbos fronte, tačiau greta humanitarnės pagalbos mums dar tenka atsakomybė tęsti darbą, kurio tikslas e, taikiai ir demokratiškai išbristi iš krizės. Ačiū. Grazie mille. Adesso. Dėkoju. Frakcijų vardu pasisakymus pradėjęs ponas e, Paulio Ranhel, mm, EPP e frakcijos vardu. Pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, ponia vyriausioji įgaliotinė. Manau, kad tikrai labai svarbu, kad nuo šios kadencijos pradžios uh, parlamentas e, suformuotų savo aiškę poziciją dėl padėties, dėl humanitarinės situacijos Venezueloje. Tikrai reikėtų nuo pat pradžių aiškiai pabrėžti, kad Europos parlamentas smerkia žmogaus teisų pažeidimus, tokius kaip pavyzdžiui kankinimus, persiekiojimus, politinius persiekiojimus, žudimus. Uh, nuo kurių kenčia opozicijos, e, režimo opozicijoje esantys asmenys. Ir taip yra pažeidžiama taip pat ir žodžio laisvė. Labai svarbu taip pat e, pripažinti Guaido ir Nacionalinę asamblėją kaip legitimius teisėtus e, valdytojus. Bet tuo pačiu reikėtų ir e, užtikrinti, kad būtų teikiama humanitarnė pagalba, vaistai. Reikėtų pagalvoti apie e, e Ekvadorą, Peru ir net ir kai kurios Europos valstybės, kaip pavyzdžiui Portugalija ir, Ispa, ir Ispanija, į kur atvyksta vis daugiau venesoliečių dėl šios krizės. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad Kuba ir Rusija kišasi neteisėtai. Ji, šis kišimasis yra nepriimtinas. E, sustarimas dėl taikos proceso, kuriam, e, kuriam vadovauja Norvegija, turėtų užtikrinti, kad būtų suorganizuoti teisėti rinkimai ir kad būtų atsižvelgiama į žmonių valią. Dėkoju. Toliau SND frakcijos e, vardu Javi Lopes pusantros minutės. Dėkoju vyriausioji įgaliotinė. Mes pritarėme jūsų e, Venezuelos situacijos pristatymui, bet mes manome, kad dabar frakcijos, e, kad dabar, kad atsos pradžia reikėtų pritarti venezueliečiams, kurie mano, kad vienintelis sprendimas turėtų būti uh, laisvi rinkimai, kuriuose galėtų dalyvauti visi politiniai subjektai ir kuriuos turėtų stebėti tarptautinė um, um, visuomenė. Barbad, Barbadose, Norvegijai padedant dabar organiz, suorganizuoti, suorganizuoti diskusijos, venesaliečiai kenčia. ir ponia Bišle, Bašle atstovaujanti jungtinėms tautoms, pristatė e, šiuos, kalbėjo apie pažeidimus, žmogaus teisų pažeidimus, ekonominių, ekonominių teisų pažeidimus, kankinimus. Mes negalime taiksyti su šią situaciją. Taigi reikėtų pateikti kuo daugiau informacijos apie šią situaciją ir suprasti, kad venesoliečiai turėtų patys tapti savo gyvenimo lyderiais. E, dėkoju toliau Renew Europe frakcijos vardu e, ponę Haranzovą. Dėkoju. Šiandieną yra tarptautinio baudžiamo teisingumo diena. Neturime taikstytis su Venezuelos žmonių e, teisų pažeidimais. Būtina aiškiau apibriežti mūsų poziciją šioje e, srityje ir reikėtų skatinti sankcijas, tokias kaip pavyzdžiui e, iškastinio kūro įmonėms taikomas sankcijas Venezueloje. Maduro kankina visus asmenės, kurie drįsta jam pasipriešinti. Jis viena vertus sako, kad vysto dialogą, kita vertus kankina tuos asmenis, su kuriais turėtų jį vystyti. Maduro ir anksčiau taip elgėsi, jis apsimetinėjo ir apsimetinėja, kad nori dialogo ir iš tiesų jo nevysto. Turėtume mm, daryti viską, kad jis tikrai įsitrauktų, vystytų šią dialogą ir kad krizė būtų išspręsta